Balsavimas vyks rytoj 12.30. Toliau turėčiau perskaityti pranešimą. Suomijos atsakingos institucijos pranešė, kad ponia Pitila paskirta ponios Itela vietoje Europos parlamentare nuo kovo pirmos dienos. Pone Pitila atsistatydino iš Europos parlamento. Ponas Pitila atsistatydino pagal statuto ketvirtą straipsnio trečią pastraipą. Parlamentas atsižvelgia į tai, kad nuo kovo pirmos dienos ši vieta atsilaisvino ir informavo apie tai atitinkamą instituciją.